Guengel frakcija pateikė prašymą ponę Karijai deleguoti į biudžeto kontrolės komitetą ir konstitucinio reikalų komitetą. Niekas neprieštarauja, šis paskirimas patvirtintas. Taryba, e, iš taryba mums pristatė atitinkamus dokumentus, patvirtintus pirmojus skaičius.